Okay, those colleagues who are here, just to make... Kolegos, kurie jau atvykote, noriu priminti, kad posėdžio pradžia yra trečią valandą, taigi bandysiu ir pradėti. Jeigu kas nors vėluoja, tai jau jų reikalas. Mm. Yra darbo atvarkės projektas, prašau jį patvirtinti. Taip pat norėčiau pasveikinti lankytojų grupę iš Tbilisio, Gruzijos. Jie čia atvykę pono Ertug kvietimu Jie yra teisės studentai, todėl turime paisyti, ką sakome. Taigi, sveiki atvykę į Europos parlamento transporto komitetą. Sekretoriatoj ką tik pasakiau, jog maniau, kad praėjusioje Eurovizijoje Gruzijos daina buvo pati geriausia. Bet tai tik parodo, kad kai kurie žmonės visai neturi skonio. Taigi, jeigu grįšite, kai grįšite į Gruziją, galite pasakyti, kad transporto komiteto pirmininkas jums sakė, kad jūsų daina Eurovizijoje šiemet buvo pati geriausia. Maiklai, e, jūrų transporto išmetama anglės dioksido kiekio stebėsena, ataskaitų teikimas ir tikrinimas ir šio reglamento pakeitimai. Žodis jums, prašom. Ačiū. Atsiprašau. Laivybos sektorius yra vienintelis sektorius, kuris dar neišsprendė šiltame efektą sugeriančių dujų problemos. Pagal Tarptautinę jūrų organizaciją emisijos iš laivų vis didėja ir jei nieks nesikeis, iki 2020 pasieksime 6 procentus visų globalių emisijų. Tai veikia ne tik sveikatą, Nes, pavyzdžiui, daug kas numiršta per anksti dėl išlaivų išmetamų teršalų. Tai jo, o, daug kalba, bet mažai daro yra privalomi energetinio efektyvumo indeksai, bet jie nėra privalomi pagal įstatymus. Komisija mano, kad šios priemonės yra nepakankamos ir yra nustačiusi 40, 50 procentų e, siekį iki 2050-ųjų. Prisimenate tikriausiai groš pranešimą, apie jį jau diskutavome. Ir atskiruose sektoriuose buvo numatyti e, tam tikri tikslai, kurių sieksime, ir tas pranešimas buvo priimtas. Tačiau komisija netiek, netaip atvirai kalba kaip parlamentas ir nesilaiko savo įsipareigojimų. O būtent tokių, kad mes iki 2030 norėjome e, numatyti ATL e, priekybos sertifikatus. Taigi mūsų ambicijos buvo iš tikrųjų didelės, bet e, juos taip šokiravo situacija aviacijos sektoriuje, kad jie dabar šiek tiek atsitraukė. Pozicijos e, kai kuriais klausimais labai išsiskyrė ir ne visus kompromisinius pakeitimus pavyko suformuluoti, bet svarbu yra tai, kad susitarėme, jog reikėtų nus... sustarti dėl to, dėl ko susitarta buvo jų aplinkosaugos komitete, uh, Ogi būtent dėl to, kad e, bruto tonų turėtų būti 400 numatyta. Galbūt tam pavyks užsitikrinti daugumos palaikymą ir kad reikėtų įtraukti kitus teršalus, pavyzdžiui, kalbant apie sieros emisijas, nes jos jau numatytos kitose ES teisės aktuose. Taigi raginu jūs tam pritarti. Mes nenorime atsilikti nuo aplinkos saugos komiteto. Liberalai ir Graikijos delegacija taip pat palaiko šį siekį, o tai gana stebėtina. Taigi tikiuosi, kad galėsime ir mes tam pritarti. Žmonės visada sako, kad ES yra viena o pagrindinis konkurentas yra JAV. Tačiau pati JAV siūlo 400 bruto tonų ribą. Taigi, jeigu norime būti tokie pat geri kaip ir JAV, turime žinoti, ką darome. Turime kalbėti ne tik apie ekologiją, bet ir apie ekonomiką, o komisijos dokumentas <coughs> <laughs> dokumente tai aiškiai pasakyta. Jau dabar 75 procentais emisijas galima sumažinti lai iš laivų, o jeigu greitis sumažės 10 km per valandą, o kai kalbame apie uh, krovinių gabenimą, juk tas greitis nėra toks svarbus. Taip pat galima sumažinti 19 procentų energijos poreikį. O kai pažvelkime ir į kūro kainą. Negalima kalbėti vien tik apie pinigų aspektą, bet taip pat reikia pagalvoti ir aplinkosaugos aspektą. Augančios kainos priverčia mus tuo susirūpinti. Aplinkybės skiria, transporto sektorija skiriasi, bet man atrodo, kad reikėtų palaikyti aplinkosaugos komitetą ir pritarti jam. Ačiū Jums už Jūsų bendradarbiavimą. Ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai. Pradedam nuo pono Savamą iš EPP. Prašom. Thank you, Brian. Ačiū, Brianai. Ką galėčiau pasakyti? Kokia EPP linija? Pirmiausia, mes norime pritarti komisijos pasiūlymui. Mūsų nuomonė reikia vadovautis išsamių visai apimančių požiūrių. Ir tai sakydamas turiu omenyje, kad turime atsižvelgti taip pat ir į tai, ką pirmiausia mes galime pasiekti, nustatydami 400 tonų ribą laivams, ar pasieksime tik daugiau biurokratijos ir daugiau administracinių išlaidų. Kokia būtų praktinė nauda aplinkai? Ar būtų tik kažkokios kitokios pasiekmes? Taip pat mes turime pagalvoti apie laivybos kompanijas ir apie tai, kad jos e, turėtų išlikti konkurencingos Taigi mes manome, kad komisijos pasiūlymas yra kuklus, tą turiu pripažinti. Bet taip pat sakyčiau, kad jis yra realistinis. Komisija turi rimtų priežasčių, kodėl reikėtų nustatyti 400 tonų ribą. Kalbam apie 55 procentus visų juostus įplaukiančių laivų. kas sudaryta apie 90 procentų visų išmetamų anglės dioksido teršalų. Taigi, jeigu bus nustatyti apribojimai, tai tikrai padaugės administracinių išlaidų, bet tie 400 ši riba netrodo mums labai griežta. Taip pat reikia laikytis realistinių laiko terminų ir Tarptautinė jūro organizacija turėtų visą procesą valdyti. Ir galiausia, dėl taikymo apimties mes manome, kad kadangi CO2 išmetamas kiekis yra, ar CO2 teršalai sudaro 90 procentų visų išmetamų teršalų, Tai iš tikrųjų nežinau, ar 400 tonų galėtų būti kompromisas. Galbūt reikėtų kalbėti apie keletą tūkstančių tonų. Tai būtų realu. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Fekenstein, socialistai. Ačiū pirmininkė. Mes taip pat norėtume padėkoti pranešėjai už jo pastangas, nors nesu viskuo sutinkame. Be abejo, labai svarbu, kad laivybos sektorius prisidėtų ir imtųsi atitinkamų veiksmų. Taip pat svarbu pasimokyti ir iš tų klaidų, kurios buvo padarytos aviacijos sektoriuje. Stebėsena vykdoma ne vien valstybių narių jurisdikcijoje. Mes turime pasinaudoti komisijos pasiūlymu ir užtikrinti, kad e, trečiosios šalis neturėtų palankesnių sąlygų. Taip pat mes turime numatyti tokį mechanizmą, kuris būtų paremtas rinkos procesais. Ir jeigu būtų pasiektas visuotinis sutarimas, tai komisija turėtų užtikrinti, kad tos sutarimo sąlygos atitiktų kitų tarptautinių susitarimų sąlygas. Mm, toliau, kalbant apie taikymo sritį ir laivų dydį, mes sutinkame su pranešėju ir esame pasirengę kompromisui. Mes taip pat e, pritartume, kad um, būtų įtraukti ir mažesni laivai nuo 400 tonų. Kai dėl um, išmetamų teršalų komisija kol kas apsiribojo tik išmetamais um, anglės dioksido teršalais ir iki šiol mes e, sutikome su tokiu požiūriu. Prašysime komisijos pranešti Europos parlamentui apie pasikeitimus šiame sektoriuje, apie technologinius pasikeitimus ir taip toliau. Kalbama apie 98 procentus apie šį skaičių ir apie tai, kad anglės dioksidas sudaro 98 procentus visų išmetamų teršalų ir kad tai yra toksiškiausi teršalai. Kitų išmetamų dujų kiekiai yra gana nedideli. Taip pat ir kitų teršalų įtaka visuotiniam atšilimui yra netokia didelė. Dabar galiojančios priemonės, stebėsenos priemonės nėra pakankamai uh, geros ir jos gana brangios, bet mes turime įvertinti, kaip jos pasikeitė per dviejus metus, kas pasikeitė per tą laikotarpį, kaip pasikeitė technologijos ir ar yra kažkokių teigiamų poslinkių. Mes manome, kad komisija taip pat turėtų parengti rekomendacijų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 We're struggling with trans interpretation, so. Sorry, since interpretation. Are we got? Are we up and running again, guys? Yeah. It okay, oh, Julia, start again. Start again. Okei okay.. <laughs> jah, aitäh, härra juhataja veel kord ja head kolleegid ja okei okay,, thank you ja <clears throat> tänan raportööri tehtud töö eest, sest see tõepoolest Dar kartą ačiū pirmininkė, kolegos. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Tai iš tikrųjų gana sudėtingas klausimas ir sunku rasti tinkamą sprendimą. Kalbant apie pranešimo turinį, na, pirmiausia, komisijos pasiūlymas nebuvo toks, kokio mes tikėjomės ir kokio norėtume. Tikslai nebuvo ambicingi Būtent dėl to, kad daugiausia dėmesio buvo skiriama ir labiausiai koncentruojamasi į anglės dioksido išmetamą kiekį. Galiausiai buvo numatyti labai ilgi laiko terminai. Na ir galiausiai trečia priežastis yra ta, kad kiti teršalai azoto oksidas, kiti teršalai buvo neįtraukti. Pranešėjas pateikė gerų pasiūlymų, bet mes manome, kad reikėtų gerokai sutrumpinti laiko terminus ir įtraukti kitus teršalus. Sieros dioksidas, pavyzdžiui, turėtų būti įtrauktas ir mes norime, kad komisija parengtų ar pasiūlytų konkrečius mažinimo tikslus, kaip tai turėtų būti daroma uh, komisijai spręsti, bet komisija privalo pateikti tokių pasiūlymų. Ir kalbant apie laivų dydį, mes galime pritarti pranešėjui ir pritarėme aplinkos komitetui. Mes manome, kad 400 tonų dydis yra labai svarbi riba. Tarptautinė jūrų organizacija ją nustatė ir mes visiškai sutinkame su šiuo skaičiumi ir šiuo pasiūlymu. Mm, anot komisijos mes turėtume vadovautis keturiais metodais, bet svarbiausia, mes turime siekti, kad nebūtų bereikalingų išlaidų laivybos sektoriui. Ponas Vandalin, toliau ECR. Ačiū, pirmininkė. Mes norėtume pritarti komisijos pasiūlymui, mums atrodo visai tinkama tai, ką siūlo komisija. O pranešėjo siūloma kryptis mums yra nepriimtina. Mes Manome, kad nereikėtų per nelik didelių pasikeitimų, kalbant apie naudojimo kūro kokybę. Su šiuo pasiūlymu pritarėme, bet iš esmės Kiti pranešėjo pasiūlymai mums nepriimtini, mes pritarėme komisijai. Ačiū. Ačiū, daugiau nėra prašančių žodžių, taigi dabar žodis komisijai, ponė Badram, iš klimato kaitos generalinio direktorato. Ačiū pirmininkė ir ačiū visiems e, nariams, kurie pateikė savo pasiūlymų ir komentarų. Mes priartėjome prie tokios e, ribos, kai jau išriškėjo pagrindiniai diskusijų elementai ir aš e, pristatysiu mūsų pasiūlymo logiką ir argumentus ir tikiuosi, kad jiems pritarsite. Dėl taikymos ryties mes visada manėme, kad susikoncentruoti į anglės dioksidą yra tikrai logiška šiuo metu. Yra techninių problemų, daug e, sunkumų susijusių su šių teršalų išmetimo stebėsena ir tiksliau susijusių su kitų teršalų stebėsena. Ir jeigu tie teršalai būtų dabar įtraukti į sistemą, tai tik tai bereikalo komplikuotų reguliavimo procesą. Nenorime pasakyti, kad kitų teršalų stebėsienos vykdyti nereikia. Mes e, tikrai um, už tai, kad jie būtų įtraukti galiausiai, kai tai padaryti bus įmanoma ir tinkama. Kai dėl mm, su klimatu susijusios informacijos stebėsienos ataskaitos teikimo ir tikrinimo mes mm, sutinkame iš tikrųjų, kad mm, svarbus yra tarptautinis progresas šioje srityje ir tarptautinės jūro organizacijos darbas ir mūsų pastangos turi papildyti veiksmus tarptautinėje, tarptautinėme ligmenyje. Ir būtent tai turėdami galvoje mes ir teikėme savo pasiūlymą, norime suderinti mūsų veiksmus su dabar vykstančiomis diskusijomis. Junktinės valstijos, e, Kanada, Japonija, Norvegija, kai kurios kitos didelės laivybos šalis susibūrė tam, kad aptartų veiksmingumo matavimo sistemą ir mes siekiame šiuose diskusijose taip pat dalyvauti. Mes būtent todėl siekiame, kad veiksmingumo rodikliai būtų įtraukti į taikymo sritį, nes jeigu mes apsiribosime tik anglės dioksido lygmens matavimais, tai e, mes e, iškrisime iš tarptautinės jūrų organizacijos diskusijų konteksto, o ten kalbama apie veiksmingumą plačiaja prasme. Kalbant apie skaidrumą ir viešai skelbiamą informaciją apie stebėseną ataskaitų teikimą ir tikrinimą, mums stebėsienos ir ataskaitų teikimo režimas turi veikti kaip atskira politikos priemonė. Jeigu mes neteiksime informacijos verslo įmonėms, reguliuotojams ir vartotojams, jei mes jiems neteiksime šios informacijos, tai mūsų politika bus neveiksminga, neveiks vienas pagrindinių jos elementų, kuris iš tikrųjų lemia realius veiksmus ir investicijas laivybos sektoriuje. Toliau stebėsenos metodologijos ir dviejų metodų naudojimas. Mes siekiame mažinti administracinę naštą laivybos sektoriui ir numatyti tam tikro lankstumo stebėsenos mechanizme. Mes nesiekėme dėkti naujos įrangos, o veiksmingiau naudoti dabartinę praktiką. Ir dar vienas klausimas buvo tonažo ribos 5000 ar 400. Čia sprendimas turi būti politinis. Mes pasisakome už 5000 gigatonų ribą ir šios pozicijos toliau laikomės. Manome, kad šis tonažas yra pagrystas ir veiksmingas ribojant išmetamą teršalų kiekį ir nedidinant administracinės naštos. Dėl įgyvendinimo tvarkaraščio ar laiko terminų mes tikrai nemanome, kad realiai galima tos terminus sutrumpinti. Mm. Atitinkamus nuostatos turi būti patvirtintos įgyventinimo aktais. Turime priimti nemažai techninių nuostatų dėl stebėsenos ataskaitų teikimo ir tikrinimo. Taigi turime realistiškai žiūrėti į laiko terminus. Ir dar trumpa pastaba dėl galimo požiūrio pasikeitimo Kalbant apie apmokestinimą, mes jau anksčiau kalbėdami, kalbėjome apie deleguotojų ir gyvendinimo aktų naudojimą. Šie aktai turi atitikti atitinkamas Lisabono sutarties nuostatas. Delegavimo aktus galima numatyti toms rytims, kai, kur reikia keisti nesminius pasiūlymo elementus. Ir kai kas Mm, gali sakyti, kad perimas nuo stebėsienos ataskaitos teikimo ir tikrinimo prie mm, vien tik mokesčių yra esminis elementas. To ir baigsiu. Ačiū. Cool. Ja, ich bedanke mich zunächst mal auch für die Zusammenarbeit. Ponas Kramer. Na, noriu padėkoti už komentarus ir už bendradarbiavimą. Trumpai aptarsiu komentarus. Priminsiu, kad aplinkosaugos komitete dar nebalsuota, bet tendencija tokia, kaip anksčiau minėjau. Dabar dėl realistiško elgesio. Na, būtų malonu, jei automobilių pramonė per 20 metų būtų elgesi realistiškai. Bet aišku, tai būtų pasibaigę dvigubai didesnėmis emisijomis. Vadinasi, reikia išsikelti savo labai ambicingus tikslus. Žinome, kad kai kur klesti nesažininga konkurencija, pavyzdžiui, viduržemio jūros uostuose. Bet vis tiek mes siekiame sąžiningos konkurencijos, todėl taikome tuos pačius įstatymus visiems. Bet kas gali kreiptis į teismą ir siekti sąžininko sprendimo. Štai tiek apie realistinę politiką. Dabar apimtis. Jūs siūlote 4900 kaip tonažo ribą, aš siūlau 400, vadinasi, mūsų pasiūlymai per daug skiriasi. Ir nežinia, ar mes dėl to susitarsime. Ačiū ponui Flagensteinui, kad jis pritarė dėl tonažo. Tačiau pakalbėkime apie e, pavojų sveikatai. Negalima teikti, kad azoto oksidas ir sieros dioksidas nekelia pavojaus sveikatai, nes Šiaurės jūroje ir Baltijos jūroje tai yra didelė rizika sveikatai. E, ne apie visas medžiagas galima taip teikti, tačiau tos dvi medžiagos yra itin pavojingos. Dėl laiko terminų. <clears throat> Būtų puiku, jeigu daugma susitarto dėl laiko grafiko. Taip pat Labai svarbu yra susitarti dėl tikslų, kiek bus mažinamos emisijos. Ačiū. Noriu priminti, kad komitete čia bus balsuojama rytoj, o aplinkosaugos komitete sausio 30 dieną. Noriu pereiti prie kito klausimo. Tai yra kelionės paslaugų paketai ir pranešėjas Liberatski. Bet už jį kalbės ponas Lekenstein, kuris jokauja, kad prakalps lenkiškai. Pirmiausia, pono Liberatski vardu noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. Ir pranešėjas tikisi, kad pakeitimai susilauks pritarimo pateikta 259 pakeitimai, 9 iš jų yra kompromisiniai. Vartotojams ypač reikalinga apsauga keliaujant. Dėl to kelionės paslaugų paketai ir atitinkama direktyva buvo priimta 90 metais. Tačiau rinka juk pasikeitė. Dažnai vartotojai nežino, kokios apsaugos gali tikėtis. Akivaizdu, kad laikas atnaujinti teisės aktus, nes laikai nuo direktyvos prieimimo pasikeitė. Pagrindiniai du tikslai, kuriuos kelia pranešėjas. Pirma, direktyva turėtų užtikrinti, kad vartotojai galėtų gauti e, veiksmingą apsaugą, pirkdami kelionių paslaugas. Ir taip pat keliamas tikslas e, nustatyti sąžiningą rinkos konkuriavimą, e, šalinti kliūtis ir mažinti teisės aktų laikymus išlaidas verslui. Taikymo sritis pranešėjas siūlo laikytis komisijos pasiūlymo su tam tikrais koregavimais. Pranešėjas tikisi jūsų pritarimo dėl savokų apibrėžimo, dėl to, kas yra kelionių paketas ir kelionių paslaugos. Dėl minimalaus reglamentavimo ir harmonizavimo šešėliniai pranešiai sutarė dėl tikslinio harmonizavimo metodo, kuris valstybėms narėms palieka šiek tiek subsidiarumo. Galima argumentuoti, kad siūlomos direktyvos taikymos rytis yra per siaura. Nuo 90-ųjų metų turizmo ir kelionių rinka gerokai pasikeitė vartotojų pageidavimai ir įpročiai keičiasi. Jie žengia koja kojon su rinkos pokyčiais. Pavyzdžiui, atsirado nepriklausomos sutartys, e, bet jos į direktyvą nepapuola. Vartotojų organizacijos praneša apie atvejus, kai parduodamos vartotojams atskiros paslaugos per tarpininkus. Šiuo klausimu pranešėjas siūlo, kad ir tie prekybininkai, kurie parduoda atskiras paslaugas, ir jiems turėtų būti taikomos tam tikros minimalios direktyvos sąlygos. negerai būtų palikti teisinę spragą. Dažnai vartotojai organizuojasi savo kelionę nepriklausomai, savarankiškai, tačiau kartais perka iš trečiųjų šalių atskiras paslaugas. Pranešėjas yra įsitikinęs, kad spėsime rasti kompromisą, nors laikas spaudžia kompromiso reikia, nes tai atitiktų Europos e, vartotojų interesus. Ačiū, ponas Fleckenstein. Atrodo, kad jūsų lenkų kalbos žinios milžinišką pažangą pastebėjau net ir aš supratau, ką jūs čia lenkiškai perskaitėt. ponas Paskal. Klausiausi ne Lenkų originalo, bet vertimo ir viską puikiai supratau. <clears throat> Aš manau, kad šis klausimas, ši tema visiems svarbi. Imkime mano šalį ten, galima sakyti, turizmas yra pagrindinė šaka, todėl jam tenka skirti daug dėmesio. Bet pažiūrėkite, kaip nagrinėjame šį klausimą. Probėgšmais, paskubomis, artėjant parlamento rinkimams, nėra laiko atidžiai kruopšiai išnagrinėti kompromisų. Laimiai spėjome pasidėrėti su ponu Liberatski dėl kompromisų ir yra vilties, kad spėsime patvirtinti kompromisus. Išklausėme liberalų pasiūlymus jie protingi. Tikiuosi, kad kitų frakcijų pasiūlymai taip pat bus protingi. Tačiau nepamirškime tikslų, nors laikas ir spaudžia. Turime laikyt, laikytis laiko grafiko, nes žinome, kada turėsime balsuoti plenarinėje sesijoje. Apgailestauju, kad laiko, laiko trūkstant mes diskutavome neįprastai trumpai. Tiesa, reikia padėkoti pranešėjui, nes jis atvirai reagavo į mūsų pasiūlymus. Visiška tiesa, kad jau seniai laikas pakeisti tą direktyvą, nes keliautojai įgyjo naujų įgūdžių, keliauja kitaip, e, keliavimo tendencijos pasikeitė, todėl originali direktyva paseno, nebetspindi tikrovės. Be to mes turime užtikrinti vartotojų teisų apsaugą. O keliautojai, keliaujantis naujais būdais, nusipelno taip pat atnaujintos apsaugos. Be to atsirado turizmo rinkoje ir naujų veikėjų. tikra tiesa, mes sugebėjome parengti kelis kompromisus. Ponas Liberatski norėtų juos visus patvirtinti, mes jam pritarėme. Kompromisų yra devini. Esu įsitikinęs, kad jie užtikrina didesnę apsaugą vartotojams. Tai taip pat patobulinimai tokiose srityse kaip kelionių paketai ir kelionių pirkimas internetu tai didesnė teisinė apsauga negu 90 metais. Negalime dirbti pagal senus modelius, kurie pritaikyti seniems keliautojų įpročiams. Kompromisuose svarbiausia yra tai, kad sugebėjome susitarti įvairiais klausimais. Dabar trūksta laiko, aš jų neminėsiu. Ponas Lekenštain tai minėjo. Pirma, direktyvos taikymos rytis. Tai labai svarbu. Taip pat harmonizavimo lygmuo. Tai leidžia valstybėms narėms taikyti griežtesnės normas. Kelionių paketo apibrėžimas. Taip pat e, kelionės perkant pagalbinės paslaugas. Joms būtų taikoma netokios ne, ne, ne griežtos taisyklės. Tačiau vis dėlto tai turėtų būti reglamentuojama. Toliau bendros atsakomybės klausimas. Pasikeitė kelionių pirkimo įpročiai. Negalime leisti, kad asmo nusipirktų kelionę ar kelionės paslaugas ir nežinotų iškilus problemams į ką kreiptis, nežinotų iš kur gauti pagalbos. Vartotojas, manydamas, kad patyrė žalą, turi žinoti, į ką kreiptis dėl žalos atlyginimo jei panagrinėtume kompromisus ir jų formuluotės, tai akivaizdu, kad pranešėjas norėjo atsižvelgti į visų politinių frakcijų nuomonės, mes tam pritarėme. Senoji direktyva yra papildoma, įtraukiant kelionių pirkimus internetu, taip pat bandoma užkamšyti ankstesnės teisinės spragas. Žodžiu, turinio aš esu patenkintas, tik tai tenka apgailę stauti, kad dirbome taip skubėdami. Aš dirbu Teisės reikalų komitete kaip šešėlinis pranešėjas ir Teisės komitete tai būtų laikoma rašytinė procedūra. O čia aš pageidavau daugiau laiko labiau įsigilinti, tačiau jei politinės frakcijos parodys geros valios. Tiksliau, jei tos valios pritruks, jos gali nepritarti tiems kompromisams, nes trūko laiko. Mes pritarėme direktyvos esminiai turinio daliai. O dabar, manau, laikas išklausyti kitų frakcijų atstovus. Ačiū toliau, ponė Maisner. Dėkuoju pranešėjui. Jo pasiūlymus išdėstė plonas Fleckenstein. Pritarėme iš esmės e, pono Libratskį pasiūlymams dėl klik, tai yra internetinių paslaugų. Jas reikia matyti kaip paketą internetinės paslaugos, tai susiję ir su duomenų perdavimu, kreditinių kortelių duomenimis. Ir tie duomenys gali keliauti iš vito interneto, vieno interneto puslapio į kitą. Tikiuosi, kad dėl internetinių paslaugų mes sutarsime. Dėl pagalbinių kelionės paslaugų, tai nepakankamai griežtai apibriežta, tarkime, jei oro linijų puslapyje yra nuoroda į mašinų nuomą, nemanau, kad galima tai laikyti jau pagalbinėmis kelionės paslaugomis. Dėl savarankiškų kelionių paslaugų e, ponas Liberatski siūlo teigia, kad vartotojų paslaugų apsaugos direktyvoje neįtraukta apsinakvindinimas e, viešbutyje, vizos gavimas ir todėl siūlo įtraukti tai į šią direktyvą, tačiau apie tai reikėtų išsameu pagalvoti dėl tikslinio harmonizavimo. Na, Netrukdykime valstybėms narėms e, dar labiau rūpintis e, vartotojų apsaugą, tačiau čia reikia lankstumo dėl didesnių kainų, dėl kainos padidėjimo pagal sutartį. Tas kainos padidėjimas neturėtų viršyti 5 procentų, o kitų atvejų vartotojas turėtų teisę nutraukti sutartį, kitaip ji gali vartotojui tapti per brangi. Ačiū, ponė Lichtenberger. Sutinku, kad skubėjome. Tai svarbus klausimai. Nepamirškime, kad nepaprastai pasikeitė vartotojų įpročiai. Jie dabar daug lankstesni, nes atsirado galimybė užsisakyti kelionės internetu. Be to, atsirado daug daugiau lankstumo, kelionės paketą galima susidėlioti iš skirtingų mozaikos dėlionių, pasikeitė ir atsakomybės klausimai. Vadiname, vadinasi, mes turime lankščiai reaguoti į šitą naują situaciją ir jei pažiūrėtume į kompromisus, tai pranešėjas įtraukė naudingų elementų, tam mes pritarėme. Šioje nuomonėje turėtume prisitaikyti prie naujų tendencijų, nes kelionių pasiūlymai yra visiškai nauji, tai būna pasiūlymas skrydžio plus viešbučio arba skrydžio ir traukinio ar panašiai, derinama nakvynė su kelionės metodu. Ir mūsų mintis turėtų būti įtraukti visas šitas įvairias kelionių užsisakymo formas ir pritaikyti joms vartotojų apsaugą, nes tokia šiandien kelionių užsisakymo realybė. Kelionių paketai ir toliau keisis. Komisija savo pasiūlyme pabrėžia, kad reikia tam tikrus elementus apibrėžti tiksliau vartotojo apsauga tam tikrose sritise, ji neįtraukta, nes e, neaiškios savoko apibrieštys. Vadinasi, esminis klausimas mums yra koreguoti, pritaikyti savokų apibrieštis. Labai svarbus klausimai, pavyzdžiui, vienašališkas kainos padidinimas arba produkto kokybės, sumažinimas. Taip atsitinka. Žmogus nesiskūs, jei viešbutis pasiūlo geresnį kambarį. Nesiskūs dėl kokybės. Tačiau reali problema štai kokia. Užsisakau kelionę, man pažadamas trijų žvaigždučių viešbutis. Tačiau tenka nakvoti viešbutyje, kur e, dušas yra koridoriuje ar panašiai. Tokių dalykų atsitinka. Dėl to reikia patikslinimų šitais klausimais. Iš patirties, iš žiniasklaidos pranešimų žinome apie tokias problemas. Pavyzdžiui, kelionių agentūrų nemokumas, bankrotai, apie tai esame girdėję ir turime nustatyti taisyklės, kaip pasirūpinti keliautojais, kad jie sugebėtų grįžti namo. Toliau tos atskiros savarankiškos paslaugos, papildomai perkamos paslaugos, reikia pagalvoti, kaip jas prijungti prie dokumento. Manau, jos apibrieštos neblogai. Svarbiausia, kad vartotojas būtų informuojamas apie pokyčius. Tai gali būti ar jo užsakymas, ar apsaugos lygis. Anksčiau, kol nebuvo internetinių užsakymų, mm, tai buvo sudėtingiau. Dabar atsiradus internetiniams užsakymams, internetiniams kelionių pirkimams, vartotojo apsaugą užtikrinti yra lengviau. Gaila, kad trūko laiko, nes diskutuoti reikėjo kruopščiau. Aš pritariu kolegoms, kad vertėjo kruopščiau diskutuoti, tačiau artėja kadencijos pabaiga. Ir jei nebūtume spėję dabar, tai viskas būtų dar labiau nusitęsę o teisės aktą reikia modernizuoti. Ponas Grandės iš tiesų kilęs iš regiono, kur klesti turizmas. Tačiau dažnai kelionių organizatoriai yra įsisteigę ne atvykimo šalyje, o išvykimo šalyje ir dėl to nukenčia vartotojų apsauga, galbūt nesilaikoma sutarties. Nuvykęs asmuo dažnai patiria netikėtų papildomų išlaidų, o nuo to nukenčia atvykimo šalies įvaizdis, jeigu neaišku, kokia kelionio agentūra teikia paslaugas, kur jinai yra įsisteigusi. Vadinasi, tai reikia patikslinti, kad užkirstume kelią nesežiningai verslo praktikai. Ne visada reikia kaltinti atvykimo šalį, jei užsisakau kelionę Graikijoje, bet tai gali būti e, vokiečių ar austrų ar britų kelionių agentūra. Vis dėlto mano blogos patirtys psichologiškai yra susijusios su atvykimo šalimi jei ten kyla problemų. Taigi tos šalys, kur turizmas yra itin išplėtotas, tos valstybės turėtų tik džiūgauti, jei vartotojų apsauga būtų gerokai sugriežtinta, nes tai galbūt baigsis geresnėmis patirtimis keliautojams. Be to, mūsų profesionalus gyvenimas vis intensyvėja ir atostogos tampa vis svarbesnės, nes mes jų itin laukiame, mėgaujamės, bet tuo pačiu nusipelnome didesnės apsaugos kaip keliautojai, kaip vartotojai. Vadinasi, vartotojų taisyklės turi visą tai atspindėti, ko mes tikimės. mes, transporto komitetas, turizmo komitetas, esame tiesiogiai atsakingi, būtų buvę gerai ir diskutuoti daugiau, bet aš esu patenkinta. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir pranešėjui. Manau, kad nuo pat pradžių mes turime pripažinti, kad mes nesame pagrindinis atsakingas komitetas. Imko yra pagrindinis komitetas ir taip pat yra ribojantis laiko terminas. Bet Kaip taisyklė mes palaikėme mm, šį atnaujinimą nuo 1990 metų. Mūsų kelionių sektorius yra labiausiai pažengęs e, pasaulyje. Taip pat e, šis sektorius yra reglamentuojamas. yra įvairios vartotojų siūlomos paslaugos. Mes pačios esame pateikę daug pakeitimų dėl šių dalykų apibrieščių, taip pat taikymos ryties, o be to, ir čia nenoriu kritikuoti pranešėjo, vyko keli susitikimai, kurie buvo surinkti per tokį trumpą laiką, kad ne visi parlamentarai suspėjo į juos atvykti. Mes mm, nesitikime, kad už, už mus mūsų vardu posėdžiuose kalbės mūsų patarėjai ar padėjėjai, nes tai yra mūsų pareiga. Aišku, jie žino mūsų nuomonę, bet būtent mes šešėlinių pranešėjų susitikimuose turime dėrėtis, kaip eiti į priekį. Ir manau, kad toksai e, griežtas komisijos tvarkaraštis. Ir komisija beje neatsakė į mano klausimus, kuriuos jiems pateikiau imko klausimuose apie e, įvairius sudėtingus atvejus užsisakant kelionę internetu. Aš nenoriu pritarti blogiems teisės aktams. Aš pasiruošusi nuodugniai pagalvoti, kaip juos peržiūrėti, patobulinti, bet dabar norėčiau pasakyti kelis pastebėjimus. Kai dėl atskirų paslaugų, jos yra reglamentuojamos teisės aktais, taip pat Ir nu, internetu užsakomos paslaugos vartotojui yra labai paprastos, ir, bet jie užsisako, sakykime, skrydį ir paskui viešbutį, kuris yra nesusijęs su oro bendrove, o paskui yra perkeliami į automobilio nuomos puslapį ir jeigu kažkas sutrinka, jie net nežino, kas, į, į ką kreiptis, jie pradeda kreiptis į oro linijas, nes nuo jų pradėjo užsisakyti šias paslaugas ir mes patys nežinome, kaip turėtų visą tai veikti. Be to, kai dėl atsakomybės manome, kad tai yra subsidiarumo klausimas. Ir kolegos jau išsakė tam tikrus nerimą keliančius dalykus. Žinau, kad šios popietės darbo tvarkė yra užimta. Tačiau man atrodo, kad reikia pripažinti, jog dabartinė situacija yra nepatenkinama. Dėl to labai gaila. Aiškumo nepadaugėjo, o komisija nori tik prastumti šį teisės aktą. Man atrodo, nukentės tie, kas naudojasi tokiomis paslaugomis, jeigu bus patvirtintas šis teisės aktas. Mes juk nesame mėgėjai, mes susidurėme su tokiais dalykais nuolatos. Ir žinome, kaip reikia tinkamai daryti dalykus. Kaip sakau, nekritikuoju pranešėjo. Aišku, nepritarėme tam, tikrai, tam tikriems kompromisams ir palaikome kitus, bet yra tam tikrų problemų, kurios dar nėra išspręstos ir dėl kurių nepateikta informacija. Ir komisija taip pat nėra pateikusi atsakymų, kaip kaip pagerinti vartotojo situaciją šiame sektoriuje. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Mes esame nuomonė teikiantis komitetas ir gavome atsakymą dėl 49-ojo, tačiau turime laikytis imko pateikto tvarkaraščio. Man atrodo, tai yra dar vienas atvejis, kai komisija labai vėlai uh, pateikė parlamentui teisės aktą, kurio prašėme jau kurį laiką. Mes raginome jau seniai peržiūrėti kelionių paketų direktyvą. Tai nėra atskiras atvejs. Žinome, kad mūsų pačių komitete daug gelių atvejų vyko vilkinimas. Ponas Matijak iš generalinio teisingumo direktorato galbūt paaiškint mums, paaiškins mums, kodėl taip vėluojama buvo su šiuo klausimu. Taip, ačiū pirmininkė. Aš negaliu komentuoti įvairių kompromisų, kadangi jų nesu matęs. O kai dėl tvarkaraščio, aišku, turbūt žinote, kad šis klausimas yra sudėtingas apimantis daug įvairių nuomonių, kurias išsakė skirtingi suinteresuoti asmenys ir paskui vyko intensyvus ir ilgas konsultacijų procesas. Mes ketinome parengti subalansuotą pasiūlymą, kylantį iš tų uh, pasisakymų ir įnašų, kuriuos gavome konsultacijų pro, proceso metu. Esame dėkingi už daugelio kalbėjusių išsakytą paramą komisijos darbui. Manau, kad šis dokumentas yra subalansuotas ir geras. Jame atsižvelgiama į įvairias, įvairių suinteresuotųjų šalių, pozicijas tiek vartotojų, tiek pramonės, tiek kitų susijusių veikėjų. Taigi, manau, tai šiek tiek paaiškina, kodėl buvo laikomasi tokio tvarkaraščio. Kita vertus, kaip minėjau, negaliu komentuoti įvairių kompromisų, tačiau komisijos nuomonė labai svarbu atsižvelgti ir į dvigubą šio pasiūlymo tikslą, kuris yra iš vienos pusės noras pasiekti aukšto lygio vartotojų apsaugą šioje srityje, o iš kitos pusės sumažinti kliūtis tarp valstybiniai priekybai. O tam akivaizdu reikia pasiekti tam tikro lygio harmonizavimą. Kitaip priekiautojai negalės veikti tarp valstybinių mastų. Jeigu, pavyzdžiui, pažvelgtume į informacijos reikalavimus, kiekvienai valstybėje jie skiriasi ir todėl verslui labai sudėtinga teikti į rinką savo produktus atskirose e, valstybėse. Ačiū. Dėkoju. Ponas Lankensteinas e, Ar norėtų pasisakyti? Ne. Aš e, neturiu ko pridurti. Tačiau ponui Liberatskijui viską pranešiu, perduosiu jam visus, visas išsakytas pastabas, o dabar ponas Degrandės. Mes juk esame tie, kurie leidžia, kad šitas, šitai vyktų. Sutikome, kad šios klausimus aptarsime per tokį trumpą laiką. Ateityje to neturėtume leisti. Ačiū, balsuosime rytoj, o imko bus balsuojama lab, spa, vasario 11, o plenarinėje sesijoje 2014 kovą bus balsuojama. Toliau kitas klausimas - aviacijos sektorius ir ATL. Dėkoju, pirmininkė. Čia taip pat kyla su laiku susijusi problema. Ir atsižvelgdamas į tai norėčiau padėkoti kolegoms frakcijoje ir už jos ribų, už puikų bendradarbiavimą. Be abejo, dabartinėje situacijoje negalima rasti idealaus sprendimo, todėl teko nagrinėti įvairius pasiūlymus. O vienas iš jų, kurį norėčiau pateikti, yra tarpinis variantas tarp to, ką yra pasiūliusi komisija Envi komitete ir kiti pasiūlymai, kuriuos pateikė mūsų komiteto politikos. O aš pabandžiau apjungti visus pasiūlymus. Komisija siūlo, kad dabartinis stop the clock požiūris turėtų tęstis 2014 metais, o paskui e, bus pradėta nagrinėti situaciją individualiai E, taip pat sulaukėme dviejų kraštutinių pasiūlymų. Vienu atveju norėta ta, taikyti tą laiko sustabdymo principą iki 2020-ųjų, o kai kurie netgi nori atsikratyti apskritai šios sistemos. Iki kol kas nors pasikeis tarptautinėje plotmėje. Kiti sako, kad reikia daug anksčiau perėti prie naujos strategijos. Išklausėme įvairių nuomonių. Envi komitete laiko sustabdymo principas, principą norima taikyti iki 2014. O kaip ir buvo siūlyta iš pradžių, ATL sistema turėtų būti taikoma visur. Ir siekiant kompromiso tarp visų šių nuomonių buvo labai sudėtinga. Suprantu, kad ne visi gali palaikyti šį, galės pritarti šiam kompromisui, tačiau svarbu mums buvo užtikrinti, kad e, atsižvelgiant į laiko spaudimą turime išlikti lankstus. Ir todėl siekiame parengti kompromisą, pagal kurį iki 2016 būtų laikomas laiko sustabdymo principas. O paskui, po 2016, atsižvelgiant į situaciją, arba ir toliau būtų taikomas šis laiko sustabdymo principas, ir paskui arba domėtis naujais pasiūlymais, arba pereiti prie naujo požiūrio. Šio pasiūlymo privalumai yra tokie, kad būtų aiškus europinis sprendimas, bet dar geriau ateityje galima būtų pasiekti aišku tarptautinį susitarimą. Jeigu iki 2016 kažkas pasikeisų tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje. Paskui nutolę regionai, kolegos, kurie pasiūlė, kai teikia pasiūlymus ir aš bandžiau juos atsižvelgti ir įtraukti į kompromisą, aišku, vykstant iš Briuselio į Paryžių ir Martiniką, jeigu būtų apskaičiuojamas visas kelionės atstumas, tai būtų, tai netitiktų jis apskaičiavimo modelio. Pirmoje ir antroje, pirmajame ir antrajame etape būtų apskaičiuojama pagal Europos oro erdvės principus. Visa tai yra išdėstyta prieduose, visi šie apskaičiavimo modeliai jie nebūtų taikomi tarptautiniams skrydžiams. Komisija yra pateikusi atitinkamus pasiūlymus. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio kompromiso rengimo, kai kuriems galbūt reikėjo šiek tiek pakoreguoti savo reikalavimus, bet labai svarbu buvo mums pasiūsti komiteto vardu aišku signalą. Ačiū. Voorzitter, en dank aan de rapporteur voor uh, het werk en Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjams už jų darbą ir už tą kompromisą, kurį šiandien nagrinėjame. Aišku, kad nuomonė šiuo klausimu išsiskiria ir žinome, kad e, aplinkos komitetas išsakė, sakykime, radikalesnį požiūrį. Mano nuomonė svarbus e, du dalykai. Pirmiausia, mes žinome, kad e, užsibriežti labai ambicingi tikslai būtent užsiek, užsibriežta pasiekti visuotinį sutarimą, kuris būtų įgyvendintas iki 2020-ųjų ir kuris remtųsi į KAO poziciją. Ir mes turime stengtis, kad to būtų pasiekta, nes mes visi tuo suinteresuoti. Mes norime tokios sistemos, kuri veiktų, kad mūsų aviacijos sektorius dirbtų veiksmingai ir kad būtų išmetama kuo mažiau teršalų. Ir geriausia to pasiekti, užtikrinant globalų visuotinį požiūrį. Ir antra, manau, kad laiko sustabdymo principas turėtų būti taikomas, kol nesibaigs visuotinės dėrybos. Ir trečia, mes turime išlaikyti spaudimą. Ir su, visos suinteresuotasios šalis žino, kad galiausiai vienoks ar kitoks sprendimas bus rastas, net jeigu nebus pasiekta visuotinio sutarimo. Taigi mes dabar turėtume pradėti nuo oro erdvės požiūrio ar metodo ir kalbėti apie skrydžius Europos erdvėje jau tai būtų žingsnis į priekį ir tai padėtų išlaikyti spaudimą. Aišku, mes turėsime taikyti tam tikras išimtis kai kurioms teritorijoms, bet aš manau, kad kompromisinis pasiūlymas yra tinkamas ir išlaikome tam tikrus principus, kurie mums svarbus. Taigi mūsų frakcija pritars šiam pasiūlymui. Galbūt kai kurie kolegos norėtų Mm, labiau žalesnio pasiūlymo, bet e, mums šis pasiūlymas priimtinas. Ačiū, panas Grošiai. Ačiū, ponė Maislė. Ačiū, ačiū Matiju Grošui už tai, kad ėmėsi šio klausimo. Mes e, žinome, kad jis e, dažnai dirba su šiais klausimais, vyksta klimato kaitos konferencijos, visi susirenka, priimami sprendimai, vyksta diskusijos, bet nėra visuotinio pasaulinio sutarimo. Dažnai taip atsitinka. Na ir dabar IKAU kol kas nepatiekė konkretaus pasiūlymo, bet įsipareigojo įpateikti iki 2016. Nežinome, ar taip ir įvyks bet e, daug kas tiki, kad iki tada iš tikrųjų pavyks pasiekti sutarimo. Taigi mes turime visą tai prisiminti ir šiame kontekste. Mm, pono Grožo pasiūlymas yra tikrai geras, nes e, tai padeda mums išvengti tokios situacijos, kad Europoje patvirtinsime kažką, kam nebus pritarta tarptautinių lygmenių ir galiausiai mūsų galutiniai tikslai nebus pasiekti. Taigi, aišku, nereikia mums sėdėti ir laukti, kas bus nuspręsta, bet mes turime pasakyti, kad e, reikia imtis konkrečių veiksmų. Taigi tas oro erdvės modelis, mano nuomonė, yra tinkamas, nes padeda išlaikyti spaudimą. Ir daugelis oro erdvės Daugelis aviacijos sektoriaus atstovų sako, kad reikėtų išlaikyti laiko sustabdymo principo taikymą iki 2020 ar mažiausiai iki 2017. Bet e, manau, kad dabar svarstamas pasiūlymas yra tikrai geras. Ačiū, ponė Lichtenberger. Aš, tiesą sakant, negaliu pritarti šiam pasiūlymui dėl labai paprastos priežasties. Praeitą kartą, kai mes e, priėmėme sprendimą dėl laiko sustabdymo principo taikymo, nusprendėme, kad bus e, konkretus laiko, termino, laiko terminas ir jis nebus pratestas, o tarptautinė bendruomenė turės imtis atitinkamų veiksmų ir reaguoti po to termino pabaigos. Dabar jau siūloma visai kas kita, siūloma pratesti terminą dar kartą, ką mano mūsų dėrybų partneriai. Jie mano, kad mes neturime imtis jokių veiksmų. Mm, tiksliau, jie galvoja, kad jiems nereikia nieko daryti, nes ES tiesiog pratesinės terminą nuolat. Taigi mes turime pagalvoti, kokią žinę mes siunčiame. Dabar mūsų siunčiamas signalas yra toks, kad jeigu kyla kažkokių problemų tarptautinių lygmenių, jeigu tarptautinių mastų išreiškiamas tam tikras nepasitenkinimas ar nepasirengimas imtis veiksmų, tai mes nulaidžiausime, Bet aš manau, kad mes neturėtume taip elgtis. Iš tikrųjų, reikėtų, galbūt anksčiau reikėjo sukurti savarankišką ETS sistemą. Na, to nebuvo padaryta, dabar jau vėlų galbūt apie tai kalbėti, bet dabartinis pasiūlymas yra neteisingas, nes jo visiškai neskatinama pažanga tarptautinių lygmenių. Visi sako taip, mes turime sumažinti aviacijos sektoriaus e, išmetamų teršalų kiekį. Taip pat kaip e, ar turime imtis veiksmų, kurių buvo imtasi kelių transporte ar pramonėje plačiaja prasme. Bet mes tiesiog šiuo metu nalaidžiaujame savo partneriams, nes jeigu jie supranta, kad mes pratesinėjame terminą, tai vadinasi, nieko konkretaus daryti nereikia. Ir tas pats nuolat kartosis ir mes nuolat pratesinėsime terminus ir nepajudėsime iš mirties taško. Taigi aš manau, kad mes turime elgtis nuosekliai, tvirtai laikyti savo pozicijos ir tęsti dar kartą terminą yra neteisinga. Mes ne vieninteliai, ar mes turime gimti ne vien pramonės interesus, mes turime galvoti apie visus, turime galvoti apie klimato kaitą, turime siūlyti realius sprendimus. Ir ETS sistema buvo viena iš galimybių, vienas iš būdų spręsti visas problemas. Indija, Kinija, Junktinės valstijos, kai kurios pietų Amerikos šalis iš tikrųjų nesutiks nesutiko su ETS sistema, kaip mes ir tikėjomės iš pat pradžių. Ir aš manau, kad dabar, jeigu mes e, nusiusime tokį signalą, kad jeigu kai kurios šalis priešinasi, tai mes pratesime terminą, tai bus neteisinga. Turime galvoti apie bendrą kontekstą, apie klimato kaitą, apie transporto sektorių ir kaip jis veikia klimato kaitą ir aviacijos sektorius šiame kontekste taip pat daro poveikį ir mes turime būti griežti. Tam, kad pasiektume savo tikslų. Taigi mes nepritarėme šiam kompromisui. Pone Foster, ačiū pirmininkė ir ačiū mes jų grošui. Jam teko sunkus darbas siekiant išdėstyti uh, šį pasiūlymą. Ir yra labai daug um, svarbių dalių šiame kompromisinėme pasiūlyme. Praeitą savaitę vyko susitikimas ir ne viskam po jo galime e, pritarti. Ir yra vienas kompromisinis e, pakeitimas, dėl kurio mūsų nuomonės išsiskiria. Tai tokia viena pastaba. Iš esmės, e, manyčiau, kad Iš tikrųjų, jeigu mes laikomės ir imamės veiksmų vienašališkai, tai galiausiai ir atsidūrėme tokioje situacijoje. Ir dabar nelabai žinome, ką toliau komisija galėtų siūlyti. Mes teikėme keletą pasiūlymų ir aš pati pateikiau pakeitimo pasiūlymą, kuriame sakoma, jog kadangi nebuvo atliktas poveikio vertinimas dėl ES oro sektoriaus metodo. Ir kadangi kol kas yra negautas kitų šalių sutikimas, jeigu būtų dabar pritaikytas kai kurios priemonės trečiosiams šalims, nebūtų užtikrintos lygios galimybės Taigi šis pasiūlymas turėtų būti sustabdytas e, neribotam laikui. Mes suprantame, kad yra taikomas laiko sustabdymo principas ir kalbama apie skrydžius Europos Sąjungoje. Ir e, mes taip pat suprantame, kad e, kyla konkurencinių problemų mūsų bendrovėms jos yra priverstos dalyvauti šiame mechanizme mažiausiai iki 2016 metų, jos to neprašė. Ir pradinis reglamentas, iš tikrųjų, ten nebuvo sakoma, kad sistema bus taikoma tik ES. Dabar komisija tiesiog bando pritempti tą pasiūlymą ir tai mus stato į labai negerą padėtį nes mes turime prisiminti iš tikrųjų, koks buvo pirminis reglamentas ir nustoti kalbėti apie laiko sustabdymo principas. Aplinkos komitetas išsakė savo nuomonę. Na, tik tai dar viena pastaba dėl oro erdvės modelio. Buvo atliktas poveikio vertinimas. Nežinau, mm, su kuo bendravo komisija, bet aš bendravau su daugeliu suinteresuotų šalių. Ir E, Pirminėme reglamente buvo kalbama apie skrydžius į ir iš ES ir perėjimo nuo šios sistemos prie euro erdvės modelio, bet niekas ar pramonės atstovai tam nepritarė, nes mes nežinome, koks bus poveikis ir kokios bus sąnaudos ir ar tos sąnaudos bus perkeltos vartotojams. Iš šios klausimus vis dar neatsakyta. Komisija tiesiog nori, kad kažkas būtų priimta, kad jų pasiūlymas būtų patvirtintas ir kad parlamentas padėtų komisijai išbristi iš e, tos košios, kurios ji pati prisivirė. Kam galime pritarti, e, pono Grošo pasiūlyme? Mes neprieštaraujame visuotiniam susitarimui jeigu manoma, kad tai yra geriausias sprendimas. Tai mes tam neprieštaraujame, bet kol kas neinama to visuotinio sutarimo link. Bet mes turėsime tik tai dar kartu pasvarstyti šį kompromisinį pasiūlymą, Nemažai dalykų ten yra tinkami, bet mums vis dar kyla klausimų. Jūs tik priedė minite poveikio vertinimą, bet man atrodo, kad ne vien priedė reikėtų kelti poveikio vertinimo klausimą aviacijos sektoriuje. Aš noriu, kad būtų visas straipsnis, kad būtų tikrai ryškiau išdėstyta ši mintis priimant sprendimus dėl tolesnių veiksmų. Tai tiek mūsų frakcijos vardu galėčiau pasakyti ir norėčiau padėkoti mes jau, kuris iš tikrųjų stengiasi pateikti tinkamą pasiūlymą ir laukiu nekantriai, ką pasakys komisija. Ponas Kok. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu skaidraus, visai ES tinkamo sprendimo remiantis IKAO pasiūlymo. Gyvendinimo laikotarpis buvo numatytas iki 2020 ir laiko sustabdymo principo galiojimas buvo nustatytas iki tada. Ir man tai atrodė logiška. Ir aš pritariu pono Grošo pasiūlytam kompromisui. Ačiū. Ačiū, netrukus suteiksiu žodį komisijai. Na ir paprastai nėra dalimis balsuojama dėl kompromisinių pakeitimų. Jeigu frakcijos to norėtų, tai turėtų mums pranešti kaip įmanoma greičiau. Pone Bardrum, komisijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Ačiū visiems kalbėjusiems parlamento nariams, visiems, kurie išsakė savo nuomonę ir ypač ačiū pranešėjai ponui Grošui už tai, kad pasiūlė racionalų kompromisą. Komisija toliau laikosi savo pozicijos. Mes toliau manome, kad Europos oro erdvės metodas atspindi mūsų diskusijas ir ne vien su ne vien per ICAO asamblėją su kitomis valstybėmis, bet ir per laikotarpį iki asamblėjos. Per tą laiką daugelis mm, valstybių turinčių stiprių aviacijos sektorių pasisakė už oro erdvės metodą, e, kalbant apie rinkos priemonių sistemos taikymą Ir kai kurie, taip pat ir ES, sakė, kad tai yra neįmanoma, kad tai yra techniškai neįmanoma. Ir mes padarėme viską, kas mūsų galioje, galioje kad um, parodytume, jog ši sistema gali būti įgyvendinta ir kaip įmanoma paprasčiau, nekeliant per nelik didelių administracinių sunkumų. Uh, taikant duomenų perdirbimo apdorojimo metodą, kuri taiko atitinkamos organizacijos. Taigi mes iš tikrųjų sudarome galimybės mūsų teisės aktus priderinti prie kitų valstybių narių e, poreikių. Buvo atliktas poveikio vertinimas, kurį atliko ICAO dėl oro erdvės metodo ir mes taip pat atlikome poveikio vertinimą atlikome šio metodo išsamų vertinimą ir aš galėčiau nurodyti konkrečius šio poveikio vertinimo puslapius, jeigu kolegoms tai atrodytų reikalinga. Mes toliau laikomės nuomonės, kad mūsų pasiūlymas yra ir techninių, ir teisinių požiūrių pagrystas. Mes, aišku, suprantame, kad yra ir kitaip manančių. E, kad e, kai kas galbūt galvoja, kad e, reikia tolesnio dialogo ir kad reikia sumažinti provokacijų galimų riziką, mes toliau manome, kad pasirinktos taikymo srities, pasirinkta taikymo srities yra tinkama. Kalbant apie ETS sistemos naudojimą. Aišku, svarbu, kaip mūsų teisės aktai dėrės e, su ICAO sprendimais, tai yra politiniai klausimai. Mūsų nuomonė reikėtų iš tikrųjų išsaugoti sąsąją tarp ICAO proceso ir mūsų sprendimų sumažinti savo aplikosauginius sauginius tikslus ir ambicijas. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad Europos komisija įsipareigojusi dalyvauti tarptautiniuose procesuose ir mes sieksime, kad 2016-aisiais turėtume tokius rezultatus, kurie leis mums priderinti mūsų teisės aktus su e, tarptautinė schema. Kadangi mes nematėme kompromisinio teksto, tai sunku mums komentuoti detalės, bet mes tikrai mielai dalyvautume su visais partneriais, su teisėkuros institucijomis trialoguose. Ačiū. Okay, Mr. Groš. Ponas Groš. Padėkosiu visiems kolegams. iš komentarų aišku, kad vieniems atrodo, jog užsimota pernelik plačiai, kitiems trūksta ambicijų. Vadinasi, reikia ieškoti kompromiso. Aš tikiuosi, aš to ir pasiekiau. Kompromise kalbama apie e, tikslinio skirimo savoką, kad trečiosios šalis mūsų neapkaltintų, jog mes tik tai bandome prisikimšti savo išdą, kad būtų aišku, jog mes naudojame lėšas pagal paskirtį. Na, jūs kalbėjote apie poveikio įvertinimą. 28 straipsnėje yra kalbama apie poveikio įvertinimą 28 straipsnio 7 dalyje, ne tik, ne tik priedė. Tikiuosi, kad rytoj sugebėsime sustarti su Envi komitetu. Vyks trialogas su taryba ir komisija. Ir aš tikiuosi, kad uh, tai tinkamas pagrindas trialogui. Noriu priminti, kad rytoj balsuosime komitete, o Envy komitete sausio 30 dieną. Kitas pranešimas CES 2 plus ir nėra pranešėjų, todėl e, perims žodį e, ponas Marinesku dėl SES 2 plus dokumento. Marinesku sakė, kad pagrindiniai pakeitimai yra sutartis su nac, tac, nacionalinėmis institucijomis. Reikia atsižvelgti į valstybių narių situaciją. Turėtų būti tik viena nacionalinė institucija, kuri spręstų šitos klausimus. Tokia kolegos nuomonė. Ir čia užtektų paprasto sprendimo. Reikia pasiūlyti tam tikrų dalykų dėl reglamentavimo reikia įsteigti FAPS. O aš pats papildomai pridursiu štai ką. EPP frakcija turėtų daryti spaudimą, kad Europoje būtų įsteigti funkciniai oro erdvės blokai ir savo nuomonė neturėtume sudaryti įspūdžio, kad nukrypstame nuo to tikslo. Valstybės narės neįgyvendina to, dėl ko susitarė. Ir tą mes turime aiškiai pasakyti, o dėl agentūros reikia surenkti atskirą diskusiją. Ponas Marinesku tikiuosi, susitar su kolegomis. Paskelbsiu bendras diskusijas, nes šešėliniai pranešiai yra tie patys. Ponas Sasolį, jeigu jūs norite kalbėti apie Marineskų dokumentą, galite kalbėti tai dabar. pirmiausia Davidas negalėjo dalyvauti dėl svekatos. 85 e, pakeitimai buvo pateikti, iš jų didžioji dalis yra primintini, išskyrus vieną kompromisinį pakeitimą dėl valdymo. 29-33 e, Žaklin Foster pateikti pakeitimai. E, dėl jų Davidas nėra labai tikras. Taip pat mano, kad e, karinių organizacijų e, sertifikatai civiliniai aviacijai nėra labai tinkamas dalykas. 40, 41, 42. Čia Davidas norėtų pasitikslinti ar šie pakeitimai nepanaikintų tam tikrų nuostatų numatytų deleguotose aktuose. Tai yra techninis klausimas, kurį dar reikia panagrinėti. Dvyliktas pakeitimas paties Davido buvo atsiimtas ir jis dėl to nebeaktualus. Toliau yra daug pakeitimų, kuriuos pateikė ponas Marinesku. Ir jie susiję pirmiausia su valstybių narių termino pakeitimu, kompetitingų institucijų pakeitimu. Davidas tam pritarė. Kai dėl valdymo jis siūlo kompromisą atsižvelgiant į komisijos poziciją paties Davi, į Davido pakeitimus ir Žaklin Foster pakeitimus. Ir čia galėtų būti numatyti tokie elementai. Paliekamas valdybų skaičius kartu su taryba ir komisija, tačiau siūloma sumažinti jų galės, atsižvelginti tai, kad jų kompetencija yra daugiausia padėti vykdomajam direktoratui rengiant sprendimus dėl valdybų patvirtinimo. Vienintelis atvejis, kuriuo galėtų priimti valdyba sprendimą, e, būtų dėl direktoriaus e, skirimo e, laikinojų atvejų, kai penki iš šešių balsuotų už, kai dėl sudėties ta sudėtis buvo prablėsta, kad būt prezidentas komisijos atstovas penki vietoj trijų nariai, ir būtų, jų kadencija būtų du metai. Tai tiek dėl Davido pranešimo. Dabar trumpai apie Marineskų pranešimą. Trys punktai reikia griežtesnių įgyvendinimo struktūrų, taip pat ko gero reikėtų sankcijų, komisija turėtų imtis griežtesnio vaidmens, iš to turėtų atsirasti daugiau saugumo, mažesnės sąnaudos. Reikės išvelgti į žmogiškosius faktorius. Antra. Mums nerima kelia tai, kad ketinama atskirti pagalbinės paslaugas. Nežinia, kas atsitiktų socialinių ir saugumo požiūrių. Čia reikia rasti pusiausvyrą tarp šitų pasvarstymų, tai yra socialiniai klausimai ir saugumas ir didesnis veiksmugumas bei skaidrumas. O trečias klausimas yra uh, nacionalinės stebėsenos tarnybos. Auditas rodo, kad trūksta resursų, įrangos, nepriklausomumo. Reikėtų patikslinti tą situaciją. Štai tokie pono Spyros šešėlinio pranešėjo komentarai dėl Marinesku pranešimo. Meissner. Dėkuoju ponui Marinesku. Strasbūrė susirinko šešėliniai pranešėjai ir mes aptarėme įvairių, įvairius klausimus. Galiu pritarti Marinesku kompromisams dėl groš komentaro. Nereikėtų naikinti FAB funkcinių oro blokų struktūros, tačiau reikia galvoti apie bendradarbiavimą ir už FAT struktūros ribų. Tai leistų bendro Europos dangaus iniciatyvai judėti į priekį, stebėjimo institucijų nepriklausomumą taip pat reikėtų paminėti. Aš tam pritarčiau. Mano frakcija nori užduoti klausimą apie Gibraltarą. Dar negavome atsakymo. Turbūt tai klausimas teisės tarnybai. Pone Lichtenberger. Bendrasis Europos dangus, antroji iniciatyva. Paminėsiu svarbiausius dalykus. Atsiejimas, atskirimas. Tai labiau ideologinė koncepcija, neįtin susijusi su praktika. Nereikėtų apsiriboti ideologiją, verčiau užsimti praktiniais darbais, o ne dirbtiniu atskirimu mums labiau praverstų praktiniai veiksmai. Diskusijos apie SES e iniciatyvą reikia nepamiršti ir aplinkosaugos klausimų. Tai ne tik saugumas, bet ir aplinkosauga. Tai ir našus energijos naudojimas, transportas, energetika, tai prioritetas aviacijos srityje. Jam reikėtų skirti daugiau dėmesio. E, dar noriu kalbėti apie Sasonį pranešimą 26 pakeitimas dėl antros konstatuojamos dalies. Nurodome, kad yra interesų konfliktas. Norime tvarios aplinkos apsaugos politikos e, dėl deleguotųjų aktų. Panašu, kad pastaruoju metu yra tendencija viską priskirti deleguotėsiams aktams. Gridai techninės priemonės tai gali būti pagrįsta, bet e, politiniai sprendimai dažnai ir juos bandoma priskirti deleguotiesiems aktams. Tai reiškia, kad Europos parlamentas praranda galimybės priimti tikrus, rimtus sprendimus. Aš tam prieštarauju. Ir apie šios klausimus mes diskutavome šešėlinių pranešėjų susitikime. Pone Foster, apie Sasolį pranešimą porą pastabų pateiksiu. Manome, kad jis dirba teisinga kryptimi, tačiau porą kritinių pastabų aš pateiksiu. Pavadinimo pakeitimas. Nereikia keisti e, pavadinimo EASA į EEA. Čia net neverta veltis į diskusiją apie tai. Ir toliau. Valdybos rolė Jungtinė karalystė nepritartų tokiai struktūrai, kurioje nebūtų mūsų atstovo. Na, ta idėja, kad ta valdyba būtų maža, ir tik keli nariai ją sudarytų, tai visiškai neprimtina. Tai pasiūlė komisija. Taip pat noriu aptarti tą pakeitimą keisti NSA pavadinimą į NAA. Tas pats siūloma ir Marineskų pranešime ir tai ne, neprimtina. Tie pakeitimai yra klaidini, klaidingi jie sukeltų sumaišties, apsunkintų procesą. Junknė karalystė ir mūsų frakcija visiškai pritarė bendram Europos dangui ir tam, kad įsigaliotų Cezar, nes tai būtų naudinga skrydžiams visoje Europoje. Sazoliai bando atsižvelgti į mūsų komentarus. Su Marinesku mes taip pat buvome susitikę porą kartų. Jis tengiasi atsižvelgti į mūsų pastabas, pranešimas techniškas, nelengvas. Ir vėl keliu klausimą dėl pavadinimo NSA ir NAA. Kodėl keičiamas pavadinimas santykis tarp šitų dviejų sistemų. Jos atlieka skirtingas funkcijas skirtingose valstybės narėse. Ir tai reikia atspindėti. Tai susiję taip pat ir su agentūrų darbuotojų skaičiumi. Dėl to nepritarėme tam pakeitimui. Taip pat nepritame tam, kad galios būtų perdomos komisijai pagal deleguotusius aktus, nes dabar galioja komitologija. Mes prieštaraujame tam, kad, būtų, kad atsirastų naujas ekonominis reglamentuotojas, nes nevyko diskusija, neaišku, ką jis veiktų. Dėl pagalbinių paslaugų nemanome, kad jas reikia atskirti nes neaišku, kokia rinka susiformuotų. Ir galutinis punktas. Nenoriu elgtis kontroversiškai, tačiau turiu pakalbėti apie Gibraltarą. E, pakeitimų yra apie bendro dangaus taikymą Gibraltarui. Ir noriu pabrėžti, kad Junktinė karalystė nekyla klausimo dėl Gibraltaro suvereniteto. Be jokios abejonės tai yra uh, Britanijos užyra teritoriją ir nenorėtume, kad Gibraltaro piliečiai negalėtų naudotis tais privalumais. Tai būtų visiškai neprimtina. Pora kolegų ir kiti pasiūlė pakeitimų. Tiesa, neįsivaizduoju, kodėl kolega man iš dešinės taip domisi Gibraltarų. Bet tikiuosi, kad kartą ir visiems laikams baigsime su tuo klausimu nes e, tas klausimas buvo keliamas kitose sritise, bet ne Marinesku ir Sasoliai pranešime. Žinau, kad komisija nori su tais pranešimais užbaigti darbą. Mes taip pat ir Gibraltaro klausimas neturėtų tam trukdyti. Tai sudėtingi dokumentai ir už jų parengimą reikėtų patikoti Marinesku ir Sazoliai. Ačiū. Kadangi yra visi koordinatoriai, pradėsime anksčiau koordinatorių posėdį. Prašau neišsivaikščioti. Dabar ponas Dekrandas. Ačiū pirmininkė. Na, kitiems nariams turbūt nebus keista, jeigu užduosiu, jeigu buvo užduotas klausimas apie Gibraltarą. E, klausimas buvo užduotas, tikintis, kad komisija paaiškins savo metodą oro transporto reguliavimo srityje. Mūsų komitete nesiniai patvirtinome keliaivių teisų reglamentą ir komisija darė nuorodą, įtraukė nuorodą į Londono deklaraciją iš 1987 metų. Be jokios abejonės žinote, kad Junktinės karalystės ir Ispanijos nuomonė tuo klausimu skiriasi nuo, nuo Utrechto sutarties laikų. Nenoriu. Nenorėtume gadinti santykių tarp mūsų valstybių. Situacija labai paprasta. Yra tam tikra nuostata, kuri kartojama nuo 87 Londono deklaracijos. Ji teigia, kad oro transporto teisės aktų taikymas suspenduojamas tol, kol tos dvi valstybės, tos dvi šalys nesusitars. Taikymas Gibraltarui. Tiesiog, ne, tiesiog mes norėjome pabrėžti, kad problema egzistuoja. Ir po to 2006-aisiais buvo priimta Kordobos deklaracija. Buvo kreiptas į komiteto pirmininką Tačiau ta deklaracija neturi teisinio svorio. Reikia vadovautis Londono deklaracija, teisinė deklaracija. Ir komisija dabar teigia, kad Londono deklaracija reikia vadovautis dėl keleivių teisių reglamento, o Kordobos dėl šitų dokumentų. Mes nekalbame apie suverenitetą, mes neneigiame suvereniteto, mes tiesiog norime užtikrinti uh, kad grįžtume prie Londono deklaracijos pagrindinio principo, tai yra, kad teisės akto taikymas suspenduojamas tol, kol tos dvi šalys susitars. Šiuo metu vyksta tų dviejų valstybių dialogas, jis gali tęstis amžinai. Tiesiog mes norėtume, kad komisija nesielgtų taip, kaip dabar, kai vieną dieną remės vieną deklaraciją, o kitą kitą. Štai tie pakeitimai nuo 182 iki 186 daro nuorodą į Londono deklaraciją. Politiškai tai teisinga. Londono deklaracija teigia, kad Gibraltaro oro uostams e, teisės aktų taikymas suspenduojamas, kol valstybės nesusitars. Komisija. Ačiū pirmininkė. Čia mes kalbame apie SES 2 plus pasiūlymų paketą tai yra jau egzistuojančių teisės aktų e, tobulinimą. Ir iškelti trys tikslai - supaprastinimas, patikslinimas ir modernizavimas. Tai nėra visos politikos keitimas ir tikiuosi, kad jūs neižvelgėte čia ideologinių aspektų. Pone Lichtenberg, jūs teisingai kalbėjote apie aplinkos apsaugos aspektus. Sutinku, nepakankamai rimtai atsižvelgiame į aplinkosaugos elementus, kurdami bendrą Europos dangų. Pateikta nepaprastai daug, stebėtinai daug pakeitimų. Sugrupuosiu komisijos atsakymus. Pirma, dėl sasoliai pranešimo, dėl EASOS ir antra, dėl Marineskų pranešimo apie bendrą Europos dangų. dėl išbraukimo nuorodos į karinį sektorių. Aš manau, kad čia įsivėlė nesusipratimas. Mes bandome ESA e, e, reglamentą suderinti su tuo, kas jau numatyta SES e reglamente nuo 2004. -ųjų. kadangi visus paslaugų tiekėjus, įskaitant ir karinius, reikia certifikuoti, jei jie užsima bendrosiomis oro transporto paslaugomis. Jeigu mes išbrauktume tą nuorodą, tai atsirastų saugumo spraga. Ponas Grolš ir keli kiti kalbėjo apie baimę fragmentacijos, valstybių narių institucijų fragmentacijos pasiūlymas, kiek supratau, buvo apjungti kelias institucijas į bendrą vieną nacionalinę aviacijos instituciją. Mes neprieštaraujame tam, kad ESA ir SES e dokumentai naudotų tą pačią terminiją. Tiesiog norėtume naudoti frazę competent authority, kompetentinga institucija, nes tada valstybės narės turės lankstumo uh, pasirinkti, kas yra ta jų pasirinktoji institucija. Gali būti tai ir civilinės aviacijos tarnyba, kitu atveju galbūt tai bus ministerija ar kita įstaiga. Todėl norėtume, kad liktų apibrieš... dabartinis terminas, tačiau sutinkame, kad fragmentuoti šitos ryties nederėtų. Dėl ESOS agreditacijos ir nacionalinių institucijų tai įdomus klausimas, reikia pasigilinti. Tam reikėtų atlikti poveikio įvertinimą ir politinių diskusijų su valstybės narėmis. Grįžkime prie to vėliau, dabar per nelik anksti tokiam pasiūlymui. Tiek apie EASA dokumentą. Jei kažką praleidau, tai mano kolegos man primins. Dabar bendras Europos dangus pateikta ir diametraliai priešingų pakeitimų, tačiau tai turbūt natūralu. Dėl savoko apibrieščių, jau egzistuojančių apibrieščių ir susijusių klausimų, tai būtų 149, 151 ir 153 pakeitimai, pasiūlyti pakeitimai suderintų apibrieštis su ICAO, tačiau Aš pritariu tam. Tačiau dėl istorinių priežasčių, kurių dabar neaiškinsiu, mes 2004-aisiais šiek tiek pakeitėme tas apibrieštis. Ir po to tos apibrieštis buvo naudojamos tuzinuose dokumentų. Jeigu čia vėl kažką pakeistume, vėl reikėtų grįžti prie tų kitų dokumentų. Ir teisinės pasiekmės būtų nenuspėjamas. Taigi prašyčiau jūsų to nedaryti dėl NSA nepriklausomumo. Trečiasis straipsnis. Ir čia pakeitimai nuo 166 ir taip toliau. Manau, kad institucijos nepriklausomumas tiesiogiai susijęs su jos kokybės, darbo kokybė ir saugumu. Problemų, kaip žinome, tikrai iškyla ir neturėtume sėdėti rankų sudėję ir laukti, kol įvyks avarija ar incidentas. Dėl pagalbinių paslaugų ir atsiejimų. Mm, bent vienas kolega tai minėjo. Čia būtų 251 pakeitimas. Taip pat nuo 2008 iki 236 Iš ties mūsų pasiūlymas buvo pernelyg ambicingas ir siekta atskirti pagrindinės ir pagalbinės paslaugas. Jeigu būtų reikalavimas teikti visas bendras paslaugas, tai naujiems rinkos dalyviams sudėtinga tai būtų padaryti, mus taip pat tenkina frazė pasirinkti finansiškai ir kokybiškai tinkamiausią paslaugų teikėją. Ponas Alkadraui pasiūlė daug svarbių pakeitimų iki nuo 237 iki 279 E, ten kalbama apie veiklos rodiklius. Mm, kai kurie iš pakeitimų yra geri. Tačiau kai kurie iš tų pakeitimų ne, nežinia kodėl labai susilpnintų sistemą. E, veiklos rezultatų sistema stiprinama, bet e, norėdami patobulinti ją, reikia, turėtume kelti dar ambicingesnius tikslus, taip pat ir aplinkos sauginius. Ponas Alkadraui kalbėjo apie žmogiškosius išteklius, tai 320 pakeitimas, konsultacinė grupė. Mes pritarėme tam, tačiau dėl administracinių priežasčių norėtume, kad e, nebūtų kūriama nauja grupė, nes jau egzistuoja e, bendra grupė su socialiniais partneriais, ji buvo naudinga. Štai tokia mūsų reakcija į pakeitimus. Iš, iš esmės pakeitimams patinka Dėl Gibraltaro. Pirmininkė, jūs sakėte, kad tai ne jūsų kompetencija. Aš tiesiog pasakysiu, kad atidžiai išklausiau abu oponentus ir atleiskite, kad šiuo klausimu kalbėjau angliškai. Ačiū. Sausio 30 dieną mes balsuosime dėl šių klausimų. Dabar penkių minučių pertrauka koordinatorių posėdis vyks 5 valandą. Per tą laiką iš salės turėtų išeiti tie, kurie neturi dalyvauti koordinatorių posėdėje 5 valandą.